Liebe Kollegen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Mėly kolegos, noriu pasveikinti susirinkusius į posėdį. Eine Sitzung äh, des kompletten Ausschusses, auch wenn die... Noriu priminti, kad šiandien vyksta visos, viso komiteto posėdis. Nors matau tik koordinatorius ar jų atstovus. Pirmiausia, mes rengiame įprastinį komiteto posėdį. Turime ir svečių, o koordinatorių posėdis, kuris vyks vėliau, bus uždaras posėdis. Manau, kad visi gavote darbo tvarkę, kuri nebuvo keičiama. Aš ypatingų pranešimų neturiu. viso posėdžio protokolo vertimai jūs jau turėjo pasiekti, nors jie baigti visai neseniai, tačiau turėtumėte juos turėti. Toliau, trečias svarbiausias klausimas. Mums reikia padiskutuoti apie mūsų darbą antrajame įgaliojimų etape. ir reikia panalizuoti mūsų pranešimą. Kalbėjome apie svarbiausius aspektus, tačiau ne apie detalės. Reikia remtis vieną esminę prielaidą, kurią noriu Jums priminti. Pirmajame darbo etape galėjome dirbti gana lietai, tačiau dabar taip jau nebegalėsime dirbti. Turime viską baigti iki kitų metų Liepos mėnesio plenarinės sesijos, kurioje bus balsuojama dėl mūsų darbo ir de facto pirmojo projekto mums reikia iki, iki kovo pabaigos. Taigi, laiko turime nedaug. reikia dabar susitelkti į šias problemas. Turime nuspręsti, kaip atrodys tas mūsų darbo antrasis etapas. Pranešimas bus pasiūstas 27 nacionaliniams parlamentams. Taip pat išdėstame svarbiausius klausimus, kurie jau yra išdėstyti. Tie klausimai mūsų nuomonė yra svarbus šiai diskusijai. Nacionaliniai parlamentai buvo informuoti apie mūsų ketinimus. Mes ketiname susitikti su nacionaliniais parlamentais kitų metų gegužės mėnesį Bruselėje, surenkti bendrą posėdį, siekdami apsikeisti nuomonėmis, išsiaiškinti, kur nuomonės skiriasi kokios yra galimos išvados. Reikia išsiaiškinti, kokį signalą galėtume pasiūsti komisijai, kokių galima būtų numatyti teisė, kurios priemonių. Tiek galiu pasakyti bendrai, esu tikras, kad jūs apie tai žinote. Dabar suteiksiu žodį Pervanš Perės, mūsų pranešėjai, išklausysime jos nuomonės apie šią situaciją ir po to surinksime diskusiją. Pervanš. Merci, monsieur le président. Euh, Ačiū pirmininkė. Tai pirmasis posėdis, kur keičiamės nuomonėmis po balsavimo plenarnėje sesijoje, taigi, manau, labai svarbu na, suformuoti, kokią kryptimį dirbsime toliau. Koordinatorių posėdėje to jau galėsime tiksliau apibriežti tas kryptis, tačiau kol kas būtų labai svarbu uh, pakalbėti apie visą bazę to darbo atliekamo vieneri metai ir, ir pažvelgti į balsavimą plenarniai sesijai, pagalvoti, kokios turėtų būti tolesnės bendros darbo kryptis. Prieš balsavimą spalio mėnesį vyko diskusijos tarp frakcijų ir mes tuomet jau matėme, kad yra du galimi scenarijai. Vienas kuomet tiesiog buvo galima sudėlioti klausimus toje tarp, tame tarpinėme pranešime ir po to jau galutinėme tekste galima buvo galvoti apie atsakymus. Antras scenarius buvo, kad mes sugebėtumėm susitarti dėl esminių rekomendacijų, kurias mes norėtumėm pateikti. Ir džiugu pasakyti, kad būtent antrasis scenarius, kaip matome, gali būti įmanomas. kad galvojant apie tolesnį laikotarpį, apie ateitį, mums svarbiausia būtų atlikti dabar jau tą a, tolesnį darbą po, kaip sakoma, kaip po prekės pardavimo, tolesnį aptarnavimo tą etapą įvykdyti a, po, po balsavimo plenarnėje sesijoje. Dabar jau reikia galvoti apie tolesnės darbo kryptis. A, perteikiant tą pagrindinę žinę, propaguojant ją. Aišku, krizė nesibaigė. Manau, kad mm, turint omenyje pirminį pranešimą ir balsavimą plenarnėje sesijoje, visa tai, kas yra pasakyta, mm, yra tiesa. Galbūt yra kažkokių tai pasikeitimų, apie kuriuos galėtumėm kalbėti, pavyzdžiui, eurozonos pristatymas išoriniam pasauliu ir taip toliau. E, manau, kad vis tik tai tai, kas balsuota dėl pranešimo, išlieka aktualu. Ir man atrodo svarbiausia, galvojant apie jūsų pristatytą tvarkaraštį, labai svarbu būtent išlaikyti budrumą, toliau išlaikyti tą stebėjimą, procesų ir galvoti apie tolesnės kryptis dėl to, ką parlamentas turės pasakyti savo mm, teksto šio klausimu. Ir iš tikrųjų čia bus daug svarbių dalykų. Pavyzdžiui, mm, mūsų pranešimas tikrai apriepia labai platų spektrą klausimų ir reikėtų galvoti toliau dėl visų jų. Čia mums kyla keli klausimai. Aišku, visų pirma, jūs kalbėjote apie tvarkaraštį Tai rimtas iššūkis. Aš visiškai e, pritariu jūsų vertinimui. Mes norėjome, kad mandatas būtų pratestas tam, kad būtų galima jį suderinti su e, finansinės perspektyvos komiteto mandatu tai būtų tikrai aktualu ir svarbu. Aš, aš manau, kad čia, aišku, koordinatoriai išsakys savo poziciją to klausimu, bet mano manimu labai svarbu būtų rengti bendrus posėdžius su komitetu, kuris dirbs dėl finansinės perspektyvos. Aš suprantu, kad finansinės perspektyvos komitetas ir taip turi begalės rūpešių ir darbų ir jau yra paragin, raginama prisidėti įvair, įvairiais pasiūlymais dėl finansinės perspektyvos. Aš vis tik tai galvoju, kad turėtumėm surenkti bendrus posėdžius, kad galėtumėm pasiderinti dėl politinių aspektų, dėl bendros orientacijos, dėl bendrų krypčių, kas turėtų būti finansuojama iš ES biudžeto. Aš manau, kad pirmąjį tokį sutikimą, tokį bendrą posėdį reikėtų surenkti kaip galima greičiau. Kalbant apie konkrečius pasiūlymus, kuriuos mes rengėme čia, na, nebent kažkas tai ypatingo atsitiktų, aš manau, kad esminiai dalykai yra tai, kas išdėstyta pranešime ir, aišku, mes turime ryšius su nacionaliniais parlamentais ir, ir tai tas išvadas, kurios, kurios daromas iš čia. Aš manau, kad e, koordinatorių posėdėje turėsime galimybę tiksliau pasitarti dėl tų konkrečių krypčių e, tos ryties darbo. Aš manau, kad labai svarbu būtų pasiaiškinti su kolegomis, kas ką mano, kokia kryptimi reikėtų dirbti konkrečiai, kur reikėtų pasisukti mūsų darbose. September kontakt mit. E, dėkoju per vanš. Rugsėjo mėnesį aš jau susisiekiau su vadinamojo šų komiteto mm, pirmininku ir mūsų du sekretariatai taip pat jau užmesgė dialogą. Bet kol kas tas šių komitetas e, neposėdžiauja, e, jie laukia kitų metų, kitų metų e, gautinio biudžeto. Taigi galime planuoti pirmą posėdį ar balsuoti, tiesą sakant, ne anksčiau kaip sausio mėnesį. Ponas Engel, jūs norėjot ką nors pasakyti? Pirmininkė. Norėjau pašnekėti būtent šią temą, kurią ir jūs paminėjot. Vėliau keletą pastabų dar pasakysiu, bet aš sutinku su pranešėju, kad turi būti ir bendras posėdis ir reikia bendrai balsuoti. Esu visai įsitikinęs, kad e, kaip ES kelio iš krizės mes nesurasime, jeigu neišspręsime biudžeto klausimo. Kadangi pasėdžiauju abiejose komitetuose reikia pasakyti, kad ano komiteto pranešėjai ketina sausį ar vasarį e, pradėti jau užbaiginėti ano komiteto pranešimo tekstą. Mes, biudžeto ekspertų, savo komitete neturime, kol kas ekspertai negali e, pateikti net e, ES biudžeto matmenų ir tai iš tikrųjų tikras skandalas. Šiame parlamente tą turime kalbėti, tą turime aptarinėti ir šiame komitete, ir, ir politinėse frakcijose. Taigi, jeigu su Jūta Hauga kalbantis išaiškės, kad ji norėtų bendro posėdžio sausį, o gal vėliau. Tai e, galima tikėtis, kad pirmasis dokumento projektas e, gal ir pasirodys, bet e, anu komiteto išvadas vargu ar gerai įsilies į mūsų rengiamą dokumentą. Todėl e, darbų tvarką mes turime labai atidžiai e, sudėlioti. Taigi turime gerai koordinuoti savo veiklą su šiuo komitetu. Pirmininkas, dėkoju, kolega, dėkoju ir už tai, kad e, siūlaisi padėti. Mes šiame komitete Norime judėti į priekį, kuo galima greičiau. Na ir su tavo pagalba galbūt mums pavyks to pasiekti. Dabar suteikiu žodį ponui kooperacijai. Ačiū pirmininkė. Jūs minėjote, kad e, aš tik pakeičiu Sergio kooperatį Pasakysiu keletą žodžių apie tai, ką jau minėjo ponė Pervanš Beres. Tikrai svarbu, kad mūsų komiteto darbas artimai sietųsi su veikla tų komitetų, kurie analizuoja teisės aktus ir taip toliau susijusius su krize ir su tais pasiūlymais, kurie teikiami, kad galima būtų išvesti mus iš tos krizės. Taigi, turime ir užtikrinti, e, kad e, mūsų sąsaja su šiuo komitetu bus glaudesnė ir tas pats pasakytume apie kitus komitetus, kurie analizuoja nuostatas e, tiesiogiai susijusias su krizės reikalais ir, ir tomis temomis, e, kurias mes aptarnėjame savo pranešime. Na, o dėl kitų dalykų galima bus pasišnekėti per koordinatorių posėdį. Pirmininkas dabar Oli Šmit. Ačiū pirmininkė. Turiu praktinį klausimą. Aš e, turiu galvoj mūsų komiteto posėdžių lankymą. E, kai kurie iš mūsų iš tikrųjų sunkiai dirba, bet sunku sakyti, kad visas komitetas sunkiai dirba, kai ne visi nariai dalyvauja. Man tokia problema iškyla ir e, prieš pradėdami svarstyti, kaip toliau mums dirbti, tai reikėtų būtent tą klausimą aptarti ir galbūt gal ne šiandien, ne, ne, ne šitokiame forume tai geriausia daryti, bet aptarti tą dalyką reikia. Pirmininkas. Iš tikrųjų, bent jau vienu atveju dalyvavimas tikrai mūsų netenkina. Deja, nelabai žinau, ką galima būtų padaryti. E, daug žmonių dirba kitose komitetuose, o jeigu pasėdžiavame ketvirtadienį po piet, tai daug žmonių jau paprastai iškeliauja ketvirtadienį po piet namo. Aišku, galima būtų skelbti ir e, gėdinti tuos, kurie nedalyvauja bet nemanau, kad tai būtų labai veiksminga. Ir aš esu nusivylęs, kaip ir jūs, suprantu jūsų jausmus, bet tikrai nematau praktinių būdų, kaip šią problemą galėtume įveikti. Tiesiog turėtume raginti žmonės dalyvauti. Deja, praeitie nelabai šis metodas buvo veiksmingas blogai, kad e, kai kurios frakcijos iš vis nėra atstovaujamos. Iš tikrųjų gėda, kad žalieji, pavyzdžiui, labai prastai dalyvauja posėdžiuose, nors ir turi vicepirmininkų postų. Aš manau, kad vėlesniai stadijoje, kai bandysime e, savo darbo rezultatams suburti paramą, iš tikrųjų susidursime su sunkumais. Ar dar kas norėtų pasakyti apie antrąją mūsų kadencijos dalį, ką turėtume toliau nuveikti? More here that, uh, uh, well, I can, I can... Manau, kad problem, didžiausia, svarbiausia problema yra bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Tai yra svarbiausias klausimas. jeigu norime pasiekti plataus sutarimo, tikiuosi, kad taip ir bus, tai turime laikytis kompromisų, galbūt jos reikėtų šiek tiek patobulinti, tačiau neturėtume vėl atverti Pandoros skrynios, nes tai būtų neproduktyvu. Galbūt šiek tiek patikslinti galime kai kurios klausimus. Girdėjau, kad žalieji vėl noriu kalbėti apie finansinių sandorių mokesčių, mokestį. Galbūt, nežinau. Tačiau ekonomikos komitete svarstamas tas pats klausimas. Tačiau turime būti atsargus, vėl netverti Pandoros skrynios. Robertas Žylė Aš tikrai pritariu tam, ką sakė Pervanš Peres. Manau, kad pirmoje, pirmame etape padirbėjome gerai, pasiekėme kompromisą, o antrajame etape turėtume tuo pasiremti ir dirbti toliau. Galima įtraukti ir naujus, naujus klausimus, kurie iškilo pastaruoju metu ar kuriems anksčiau netkakame pakankamai dėmesio. Yra du ar trys tokie klausimai. Visų pirma, į, į a, pranešimą galima įtraukti tai, kad privati skola taip pat yra problema. E, jį daro įtaką ne tik bendrovėms, bet ir namų ūkiams. Turime paanalizuoti ryšį tarp privačios skolos ir pensijų fondų, kuriems kyla pinigų srautų problemų, taip pat yra klausimas susijęs su valstybės skola. Visą tai yra tarpusavėje susiję. Antra, finansinės perspektyvos. Jeigu nekoordinuosime savo darbo, čia irgi kyla pavojus. Jeigu nekoordinuosime veiksmų su socialinė ekonominė sanglauda, turime būti atsargus. Jeigu nukentės socialiniai sanglaudos aspektai, turėsime didelių problemų. Turime užimti griežtą poziciją, išreikšti savo nerimą dėl e, pokyčių ES po krizės. Yra ir kitų dalykų, kurios reikia apsvarstyti. Aš nesu ekonomikos komiteto narys skirtingai nuo daugelio čia esančių, e, tačiau manau, kad ši, šiame komitete reikėtų panalizuoti šešis teisės aktus, kuriuos šiuo metu analizuoja ekonomikos komitetas, reikėtų panalizuoti tas naujas institucijas, kurios bus įkurtos, visą tai yra svarbus klausimai. Ir trečias dalykas, kurį iškelsiu koordinatorių posėdėje. Taip pat noriu priminti, kad koordinavimas su e, nacionalinės parlamentais yra labai svarbus, nes nacionalinėse parlamentuose E, nuomonės kartais būna kitokios negu čia. Toliau Nikolas Huntis. Ačiū, pane pirmininkė. Kaip e, sakė pranešė, mes pirmą kartą kalbame apie tai po balsavimo plenarinėje sesijoje ir bandome organizuoti darbą kitam laikotarpiu. Turiu keletą pastabų dėl to. Pirmiausia, turėtume pasinaudoti galimybę, kad e, mūsų mandatas būtų pratestas dar vieneriams metams. Kaip minėjo prieš tai kalbėjęs kolega, mes balsavome dėl tarpinio pranešimo Negalime teikti pasiūlymą, su kuriuo negalime sutikti visi. Man atrodo, kad komitetas turėtų parengti geresnių pasiūlymų ir įtraukti juos į galtinį pranešimo variantą. Aš pritariu tiems pasiūlymams, kurie susiję su procedūromis. Tai yra artimiau dirbti su kitais komitetais, kurie dirba su šiais klausimais Tačiau jeigu kalbėsime apie konkrečią mūsų komiteto atsakomybę, tai mums reikia analizuoti krizės priežastis ir analizuoti mūsų išvadas. Mes tai dar padarėme nepakankamai. Kaip sakė pranešė, krizė dar tęsiasi, o skolos krizė persikelia į kitas šalis, nors imtasi ir tam tikrų priemonių. Deja, tai pranešime išdėsta taip, kai, kad mano frakcija tam pritarti negali. Jeigu būtų surinktas referendumas dėl tų griežtų priemonių, kurios taikomos Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje ar panašiai, tai jos nesusilauktų didelės paramos. Man atrodo, kad reikia elgtis kitaip aš sakai, sakau tai ne dėl to, kad žinau, kad esu teisus, bet aš manau, kad yra tam tikras deficitas. Nemanau, kad pakankamai esame arti piliečių. Turėtume ne tik klausytis, ką sako komisija, turime atstovauti Europos žmonės. Komisija bando įvesti priemonės, kartu su vyriausybėmis, kurios nebūtinai padės mums išbristi iš krizės. O mes gal galia turėtume pasakyti, kad šiomis kolektyvinėmis pastangomis mes galime parengti kaip galima geresnį pranešimą. To ir sieks mano frakcija. Toliau dar viena pastaba. Galbūt koordinatorių posėdė galime, galime apie tai pakalbėti, tačiau aš turiu keletą pasiūlymų apsilankyti įvairiose šalise, galėsime apie tai vėliau pakalbėti, tačiau manau, kad reikia būtinai apsilankyti Graikijoje. Gerai, pakalbėsime apie tai vėliau. Turiu konkrečių pasiūlymų taip pat. Taip pat yra svarbu, kad kai kas nors sako, kad krizės nėra, reikia, kad ir būtų išklausyta kita pusė. Apie tai kalbėsime vėliau su koordinatoriais, tačiau jūs tikrai iškeltė sudėtingą klausimą. Manau, mūsų pareiškimo pagrindu yra parengtas dokumentas. Aš manau, kad reikėtų grįžti prie jo. Turime e, rezultatą, dėl kurio buvo balsuota rugsėjo mėnesį. Tai yra mūsų komiteto darbo rezultatas. Tikrai buvo nelengva dirbti ir taip, kompromisas, tai, bet labai sunku buvo jį sudaryti. Ir visos frakcijos įdėjo didžiulės pastangas kad galėtumėm sudaryti tikrai priimtiną kompromisą. Nemanau, kad jeigu būtų kažkokios tai naujos išvados formuojamas, kad tai būtų tinkamas, laus, tinkamas sprendimo būdas. Mm, kolega Vaiglis. One... Ačiū pirmininkė. Aš esu vienas iš komiteto narių, kuris nie, nesu ekonomistas. Taigi, analizavau mūsų komiteto darbo programą labiau iš tokio požiūrėtaško, kad mm, reikėtų stelti dėmesį ne vien tik tai į finansinės priemonės ar ekonominę valdyseną. Reikia galvoti ir apie tai, ką kolega iš Graikijos kalbėjo, kad krize turi labai skirtingas priežastis, ištakas ir skirtingose valstybėse narėse mm, labai skirtingų rezultatų davė. Taigi, net ir nebūdamas ekonomistu, aš manau, kad nu, šio komiteto darbas atliktas iki šiol buvo tikrai puikus ir davė daug pridėtinės vertės. Kalbant apie ekonominės žinias, ekspertų lygį mes turėjom geriausius iš geriausių, bet galbūt kitame etape galėtumėm kviesti mm, gal ne vien tik tai šios ryties ekspertus, bet taip pat ir tuos, kas galėtų pamastyti daugiau apie šios krizės šią krizę sukėlusius veiksnius ne vien tik tai iš ekonomikos požiūrio taško. Tiesiog tai galėtų praturtinti mūsų diskusijas. Aš taip pat sakyčiau, kad reikėtų labiau įtraukti valstybių narių nacionalinius parlamentus. Reikėtų paklausti jų, ką jie nuveikė per šiuos vienerius metus nuo krizės pradžios nes akivaizdu, kad be bendrų priemonių ir veiksmų, europinių priemonių, kurios bus suderintos taryboje, su, su Europos parlamentu taip pat, buvo taip pat ir įvairių specifinių priemonių, kurios pritaikė valstybės narės atskirai, taigi patirtis yra įvairia lypė ir būtų įdomu pasiklausyti, kokia ta skirtinga patirtis yra skirtingose valstybėse narėse. Būtų įdomu išgirsti, kas per tuos vienerius metus yra padaryta kai kuriuose iš svarbiausia tokiuose labai charakteringose ES valstybėse narėse. Dėkoju dabar kolegijai iš Vengrijos, prašom. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad pranešimas tikrai geras visai sutinku su jo kryptim. Komitete esu nauja narė, bet manau, kad pranešimas tikrai geras ir sudaro gerą pagrindą tolesniam darbui. Aš taip pat remiu bendradarbiavimo idėją. Manau, kad reikia ieškoti konsensuso ekspertai teisūs, kada jie sako, kad iki galo krizė dar neįveikta, ji gali pasikartoti. Todėl valstybėms narėms, kuriams teko daug padirbėti švelninant krizės e, poveikį ir, ir kurios daug padirbėjo spręsdamas problemas, galėtų pasikeisti savo sukauptą patirtimi. E, reikėtų taip pat pažvelgti ir į krizės ištakas, kas privedė prie tos krizės. Na ir dar viena svarbi tema darbo į ateičiai būtų pažvelgti į kokiais metodais remintis galėtume analizuoti šią krizę. Nemažai komitetų jau dirba šitoj srity. Pavyzdžiui, galėtume mąstyti apie e, galima rodiklių, tam tikrų rodiklių naudojimą tam. E, dar viena tema - tai priežiūros, kontrolės tema. Na ir pagaliau, kadangi nežinome, kada e, ta krizė baigsis, ženklų, kad ir tie į pabaigą nėra. E, ir tai yra susijęs su problemos sudėtingumu. Aš manau, kad ir toliau turėtume dirbti šiame komitete. Pirmininkas. Dėkoju. Gal trumpą pastabėlę pasakysiu ir aš gal šiek tiek nesusikalbėjimo įsivėlė. Kiek e, aš suprantu, mes jau e, analizavome krizės priežastis, e, tolesnė analizė gali nušviesti vieną ar kitą papildomą aspektą, bet tai jau būtų nebe esminiai dalykai. Aš manau, kad į krizės priežastis mes gana smulkmeniškai pažvelgėme, jas įvardyjome, žinoma, priklausomai nuo e, politinės priklausomybės, vieni ar kiti akcentuoja tą veiksnį ar kitą. Tačiau e, mes jau daug e, dėmesio priežastims skiriame vargu. Ar ateityje reikėtų ypatingai tai daryti. Dabar e, pagrindinis dalykas yra sukurti Europinę priežiūros sąrangą. Čia taip pat jau nemažai padarėme. Ir dar vieną dalyką reikia turėti galvoj, kad nebedaug liko mums laiko, penkias ar šešias savaitės iki kalėdų, nelabai ką iki to laiko nuveiksime. E, sausio mėnesį vėl galėsime dirbti toliau, o kovo mėnesį jau turime pateikti savo dokumentą, tad būkime realistais ir suvokime, kad bus labai sunku per tą laiką įtraukti nacionalinius parlamentus. Ir svarbu, tai atlikti taip, kad galėtume teikti, kad tai pranešimas, kuriam pritarė ne tik Europos parlamentas, bet ir nacionaliniai parlamentai. Ir toks, mano nuomonė, mano galva, yra mūsų tikslas. Jeigu turėtume neribotą laiką savo tikslams realizuoti, tai būtų kitas dalykas. Kadangi taip nėra, ir reikia pripažinti, kad pirmajame etape mums laiko pritruko. Pone Danuta Hübner. Atsiprašau, kad pavėlavau, gal šiek tiek pakartosiu, ką kiti sakė, e, bet vis tiek noriu keletą dalykų akcentuoti. Aš manau, kad tai, kad rekomendacijos, kad tas galutinis pranešimas bus priminėjamas E, maždaug apie birželio mėnesį pateisina būtinybę e, savo rekomendacijomis e, apriepti truputį daugiau negu kad pati krizė. Manau, kad iki to laiko e, išvadų e, darimas tik tai apie krizės ištakas ir, ir, ir deklaravimas e, e, reformų, e, reformų būtinybės jau bus kiek pavėluotas, nes kai kurios iš tų reformų, ar dėl ekonominės valdysinos, ar dėl kitų dalykų jau bus įgyvendintos. Todėl aš manyčiau, kad turėtume kiek toliau žvelgti, nes daug krizės padarinių ryškės laikui einant kalba ne apie vien europinę krizę, bet apie globalę krizę. Tad e, skirtingai nuo ekon ar kitų komitetų mes privalėtume šitam komitete žvelgti kiek plačiau, globaliau, galvoti apie Europos vaidmenį ekonomikos valdysenoje. Ir čia e, turėtume šiek tiek labiau akcentuoti kai kuriuos aspektus, e, kurie prisideda prie krizės priežasčių, bet kurie neatsispindi Europos teisėje, nes tarsi ir nėra ES atsakomybės rytis. Taigi, kiek suprantu, tarp kovo ir e, birželio vyks diskusijos e, parlamente ir mes turime truputį plačiau pažvelgti, galvoti apie rekomendacijas Europai, kurios apriektų e, plačiau, eitų toliau negu kad e, pa, e, europinės reformas. Tokia mano pirmoji mintis. Na, dabar dar vienas dalykas. Taip, mes pažvelgėme į krizę, išanalizavome jos priežastis. Žinome, kad krizė, tarkim, ketvirto dešimtmečio krizė tęsiasi 30 metų ir, ir tikroji tos krizės analizė tik dabar ir ryškėja. E, nepaisant to, tai, ką mes e, teiksime, neturėtų būti laikoma kaip kažkas, kas ištašyta akmenyje. Aš sutinku su jumis, kad nereikia iš naujo grįžti prie tam tikrų dalykų, mes jau apie priežastis kalbėjome, bet jeigu kas nors naujo išriškėja, reikia į tai atsižvelgti. Na, o dabar apie darbų grafiką, rengiant mūsų pranešimą. Aš manau, kad mes e, turime prievalę e, atlikti pirmąjį reformų, e, kurios bus įvykdytos Europos Sąjungoje analizę, kai kurie komitetai jau dirba ties kai kuriais aspektais, kažkas ties finansinių rinkų problemomis, kažkas sprendžia išorės reprezentacijos klausimus, bet ir mums galbūt reikėtų surenkti tokią pirminę diskusiją apie tai, kaip e, plačiau apžvelgti visas reformas, kurios dėl krizės, kurių dėl krizės e, buvo imtasi turėtume mūsų komitete vis tik tai diskutuoti apie patį reiškinį. E, ne tiek e, galvoti apie kažkokius e, pakeitimus, pranešimą ir taip toliau. Ir šia prasme galbūt verta būtų suorganizuoti kažkokią konferenciją čia parlamente ir tas pranešimas galėtų prisidėti, galėtume pakviesti ekspertus, paprašyti, kad komisija E, parengtų reformų tokią pradinę analizę ir vertinimą, mm, kad galima būtų išvengti to tokio e, susiskaldimo e, analizėje, žinybiškumą. Dabar dėl kontaktų su nacionaliniais parlamentais, tai visi tie pastarėjai sustikimai su nacionaliniais parlamentais man kelia įspūdį, kad kaž, kažkas čia negerai. Mums nepavyksta sukaupti tos e, kritinės e, diskusijų masės, e, pasiekti, kad visi e, žvelgtume tą pačią kryptimį, eitume tą pačią kryptimį. Tad jeigu galvojame apie kažkokį bendrą susitikimą su nacionaliniais parlamentais kovo mėnesį ar kažkada galėtume uh, gal iš anksto jau pradėti dirbti su kolegomis iš tų parlamentų, kad tie susitikimai būtų vaisingesni. Ačiū, ponė Hübner. Man atrodo, kad jūs teisi paskutiniuoju aspektu. nacionalinių parlamentų dalyvavimas ir pasirengimas tokiems sustikimams ne visada yra patenkinamas. Tikiuosi, kad ateityje bus geriau. Manau, kad jūsų pasiūlymai yra labai įdomus. Idėja dirbti su komisija ir surenkti stambesnį renginį. Siekiant išsiaiškinti, ar mes galvojame panašiai ir ar galime pasiekti tolesnės pažangos. Manau, kad apie tai galime dar pagalvoti. Ponas Engelis, Pervanš ir ponas Butikainen. Pranešėjus teiksime žodį pabaigoje, jeigu nieko prieš. Ačiū pirmininkė, man atrodo, kad analizė atlikta. Man atrodo, kad tarpinė tarpinėme pranešime yra pakankamai elementų analizai. E, nereiktų sakyti, kad čia kažkas tai iš, išrasta, lieka išrasti, nes iš tikrųjų visos institucijos, ekspertai mm, jau analizavo tos lausimus dar prieš mums rašant tuos tekstus, taigi tie, kas domisi tas rytim, tikrai galėjo skaityti tūkstančių, tūkstančius puslapių to klausimu ir krizė, aišku, vien dėl Islandijos gal kokie 2000 puslapių turbūt parašyta, tai, na, analizės išplėtimas, tas irgi yra padaryta, aš manau. Manau, kad svarbiausia dabar tiesiog sudėlioti visus tos elementus, kurie jau yra toje, to, tame tarpinėme pranešime. Galbūt, aišku, tai yra tokios dar tik užuomasgos, embrionė stadija, bet aš manau, kad visi pagrindiniai elementai yra. Ir tad. Tarpinis pranešimas yra parengtas, yra dėl pagrindinių elementų balsuota. Juk balsuota yra mm, plenarinėje sesijoje. Taigi mes dabar galime grįžti prie tų elementų ir dabar pirmininkė. Noriu pasakyti, man tikrai jau pakanka tų klausimų, tikrai gana jau jų, nenoriu matyti daugiau nei vieno eksperto, visus juos matėme. Turbūt matėme ir tokių žmonių, kurie vargu ar galėjo kažkokias ekspertinės išvadas mums pasiūlyti. Dabar man reikia daugiau priežas ir kontrolės. Iš tikrųjų, jeigu parlamentas kažką galėjo padaryti per tuos e, metus, tai galėjo užtikrinti priežiūrą ir kontrolę. Būtent priežiūrą ir kontrolę štai ko reikia. Ir tikrai liūdna, dviejai metai. Mes puikiai turėjome galimybę aiškiai pasakyti, kas vyksta, aiškiai išanalizuoti, ką mes padarėme, priežiūrą kontrolę. Gerai, bet viskas jau padaryta dabar nebereikia iš tikrųjų. Tai yra specialus neteisėkurnis komitetas ir, ir tikrai nebereikia daugiau to daryti, kas yra atlikta. Priežiūra kontrolė, viskas, gana. Dabar yra politiniai klausimai. Priežiūra ir kontrolė, aišku, kalbant, na, politiniai dalykai galbūt irgi čia svarbus atveju techniniai dalykai, viskas yra aišku. Europinė sistema, nacionalinės sistemos Visi, kaip mes sakėme, finansiniai instrumentai, kurie bebūtų pasaulyje, neišvengs priežiūros. Ir viskas yra aišku, mes jau susitarėm dėl to. Manau, kad mes einam gerų kelių ir viskas yra aišku. Aš norėčiau, kad dabar likus laikotarpiu mūsų darbo būtų keturi elementai svarbiausia išryškinti. Visų pirma, tai yra valstybės skola. Ir tai ne vien tik tai čia pas mus, bet ir JAV. Iš tikrųjų, kur vyksta tas karas su bankrotu. Ir kalbant apie mūsų žemyną, matome, kas padaryta vietoje, kas galbūt gali būti importuota. Ir čia jau aišku yra ideologiniai dalykai. Ir iš tikrųjų Ar reikia dar kartą išgirstume, nu, kad reikia e, stimuliuoti ekonomiką? Kiek kartų tai yra sakyta? Ar tai dar reikia sakyti, man atrodo, kad mes per daug ir taip stimuliavam tą ekonomiką. Pažiūrėkime, kiek mes turime produktų, kurių nereikia. Iš tikrųjų, tai yra. Um, tai yra kezinio dėsnių iškreipimas visiškai. Toliau. O, bazelis ir tai, kas yra daroma Europoje, kas, ką daro taip pat tarptautinės e, kitos, e, kitose arenose Indija, Brazilija, Rusija ir taip toliau. Ir čia politi, tai yra monetarnė politika, kas yra daroma dėl a, pinigų. Matome, čia vyksta tiesiog karas. Aišku, šį rytą matėme puikus balsavimas dėl rezoliucijos, dėl vadovų sutikimo su JAV. Dešimt puslapių, kaip gražu. Tačiau prieš aštuonias dienas mums paskelbtas buvo karas. Ir Europos parlamentas, kaip ir visas žemynas, na, aišku, dar mes čia pamatysime, ka, ka, kaip viskas vyks, uh, Bet iš tikrųjų dabar tie. A, Šeši šimtai milijardų dolerių, kurie bus paleisti į cirkuliaciją, į apyvartą, tai yra tiesiog karas. Ir čia reikia aiškiai apibriežti, kokios mes norime monetarnės politikos priemonės turėti Europoje. Ir Europos centrinis bankas vienu ar kitu momentu gali būti priverstas vis tik tai sužaisti su valiutos keitimo kursu. Gali tai būti, kad per artimiausius keliarius metus vis tik tai susidai, atsiras tokia situacija, kuomet teks kažką galvoti dėl euro vertės. Aišku, žinome, kokia yra Europos centrinė, centrinio banko funkcija pagrindinė, tačiau gali vis tik tai prireikti. Ir spręsti ir tos klausimus. Na, nereikia čia kalbėti, kad yra kažkokios erezijos. Ir, antras daly, ir dar vienas dalykas dėl dvišalių, daugia šalių santykių. Visų pirma, reikia galvoti apie Europos integracijos dalykus, politinius dalykus Europoje. Visiškai nepajudėjome į priekį, kai eina kalba apie krizės politinės išvadas. Taip, kontrolė, priežiūra, tačiau galų gale kas? turime kelias institucijas, kur mums reikia labai aiškių struktūrų. Pervenš, štai kaip sakė, centralizuojama centralizacijos tos mintis iš tarpinio pranešimo gerai, kas yra išlaikyta. Tačiau, pirmininkė, kolegos, mano nuomonė yra tokia, per tuos kelis mėnesius, kurie liko, reikia intensyvinti diskusijas tarp mūsų, nes visus elementus mes turime. Dabar reikia mums tarpusavėje sutarti, kokios bus politinės pozicijos. Mums dabar reikia politinių e, sprendimų, nes visos ekspertinės e, išvados mums yra pateiktos. Ačiū už tokį aišku pasisakymą ir gana provokacinį toną. Tačiau aš manau, kad daugelis jūsų pareiškimų jau pademonstruoti buvę teisingi ir verčia ir mus pagalvoti. Apie tai galbūt galėsime detaliau pakalbėti per koordinatorių posėdį. Pone Petikainen, po to per vanš. Atsiprašau, kad pavėlavau, nes, nes buvau kitame susitikime, kitame posėdėje. Pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Pirmiausia, turėtume rezumuoti dėl tai, dėl ko mes sutarėme. Aš pritariu tam, kad iš naujo neperdarnytume pranešimo ir nekartotume analizės priežasčių, kad eitume toliau. Antra, kad mes pritame tam, jog mūsų darbas turi ilgesnę perspektyvą. Trečia, manau, kad labai būtų išmintinga peržiūrėti esamus sprendimus, ar jie yra adekvatus realiai ekonomikai ir viešiesiams finansams, tokia diskusija, kuri vyksta, jau vyksta visus metus. Ir aš sutinku, kad vietoj ilgų klausimų ir daugybės pasiūlymų mums reikia susitelkti į kai kurios svarbiausius klausimus. Neužbėgant už akių, norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Jeigu kalbėsime apie Europos ekonomikos valdymą, ar reikia už uždarų durų sustikti su Oli Renu ar kitais komisijos nariais ir pagalvoti apie kitus būtinus žingsnius, kai kalbama apie valstybių deficitus. Už užtikrinant, kad tiek nacionaliniai biudžetai, tiek ES biudžetas išliktų panašiai tokie, kokie yra. Žinoma, yra skirtumų e, mokesčių politikos Europoje srityje Europoje ir pasauliniu mastu. Taip pat dėl reguliavimo paketo galėtume sustikti su Barnie. Aš, man įdomu būtų išgirsti, ką jie sako pasaulinių lygmenių, pavyzdžiui, TVF reforma, kuri nesiekia to, ko reikėtų, G20 e, tampa pajokos objektų, nes e, jis yra neveiksmingas. E, klausimas dėl didžiulių skirtumų fiskalinėje politikoje pasauliniu mastu. Aš puikiai suprantu, kodėl JAV daro tai, ką jie daro ir ką daro Kinija būtent. Taigi kyla klausimas, ką mums daryti. Ir, pavyzdžiui, devalvacijos atrodo vienintelis logiškas e, veiksmas. Tačiau tokias lenktynės galų gale visiems nebus naudingos vis tiek. Taigi, kaip integruoti skirtingus sprendimų prieimimo struktūras, kai kalbam apie fiskalinę politiką. Tai apie tai reikia kalbėti. Taigi, fiskalinė finansų politikai, manau, kad reikėtų galvoti apie Delarazije žaliųjų finansų klausimą, kredito reitingus, pavyzdžiui. kaip apskaičiuoti įvaizdžio, narojas įvaizdžio, na, pavyzdžiui, kainą. Galima įtraukti ir tai į apskaitos taisyklės. Taip pat efektyvumas išteklių prasme, aplinkosauginiai dalykai ir finansiniai klausimai negali būti atskirti, kaip jie yra dabar. Ir trečias dalykas nau, - inovatyvus produktai, kurie atsiranda kasdien. reikia viskam taikyti bendrą skaidrumo principą. Nauji produktai gali būti geri, tačiau jiems reikia taikyti tas pačias taisyklės. Paskutinis dalykas, kas yra iš anksnės sąlyga augimui. Manau, kad mes turime koordinuoti savo darbą su biudžeto peržiūrės komitetu ir turime galvoti ne tik apie nacionalinius biudžetus, o Europos finansavimo naujovėms ir investicijoms struktūra yra svarbu, ką daryti su Europos investicinė bankininkystė privačiomis ir e, viešomis partnerystėmis, mums reikia rimtai apie tai daryti. Kol kas mes apie tai nieko rimtai nedarome, tik tai kalbame. Taigi, tokie būtų mano laiškai kalėdų seneliui prieš kalėdas. Dar vienas dalykas. Nacionaliniai parlamentai. Taip, reikia bendradarbiauti, tačiau aš e, atsargiai žiūrėčiau į tokius pasikalbėjimus. Galbūt geriau būtų, kad jie atsiųstų savo apmąstymų dokumentus, o ne atvykti čia ir pasikalbėti. Nes tai gali būti visiškai neproduktyvu. Na, jau mes e, šią prasme esame šiek tiek pastudijavę situaciją ir klausėme nacionalinių parlamentų, ką jie nuveikė krizės metus. Kai kurie iš jų yra kūrė panašius e, komitetus. Mes kalbėjome su Niderlandų, Belgijos, e, Prancūzijos kolegomis. Jie yra įkūrę tokius komitetus, kartais jie nėra oficialūs, tačiau de facto jie rengia posėdžius, e, seminarus. Tačiau tai yra jų reikalas apsispręsti būtent, ar jie nori įkurti ypatingą komitetą ar ne. Tačiau mums reikia susilaukti e, kažkokio tai signalo ir iš jų. Ypač e, tuo met, kai mes bandome pateikti plačius pasiūlymus, tai to neįmanoma padaryti nepasikonsultavus su nacionaliniais parlamentais. Pagal Lisabono sutartį jie turi teisę dalyvauti mūsų diskusijose ir jeigu jie manys, kad mes nesilaikome subsidiarumo principo, tai tai bus net priimtina. Aš nemanau, kad tai yra uh, reikalinga priemonė. Pervanš. Muchas gracias. Yo también siento mucho no haber podido estar eh, desde el principio. Pirmininkė, dėkui už žodį, atsiprašau, kad e, pavėlavau į posėdžio pradžią. Dabar e, remdamėsi tuo, ką nuveikime per pirmąjį etapą, turbūt galėtume sakyti, kad e, antrajame etape turėtume truputį geriau derinti savo darbo atvarkės, atsižvelgti į tai daro kiti. Ir reikia pradėti galvoti apie tvarumą, ilgalaikiškumą, žiūrint į globales finansų sistemas, turime galvoti vis tik kokia turės būti ateities sąranga tarptautinio valiutos formo, Bazelio komiteto, kitų organizacijų vaidmuo. Kaip e, galėtume įtraukti tuos, kurie nenoriai bendradarbiauja, tai esmingai svarbu yra svarbus veiksniai ateičiai. Dar e, kitas dalykas tai makroekonominis bendradarbiavimas globalių lygmenių. Tai taip pat labai svarbu. E, tai jau egzistuoja Europos darbo tvarkėje, bet svarbu, kad tai būtų ir tarptautinėje darbo tvarkėje. Europa dabar yra pagrindinė finansų erdvė ir turime prisimti savo atsakomybės dalį, jeigu to nepadarysime, tai prarasime nemažai galių ir galimybės daryti poveikį. Dar vienas aspektas, kurį norėčiau paminėti nuo to, kai e, iškriko Bretton Woods sistema, susidūrime su pinigų krize, finansų sistema, todėl ga, turime pradėti galvoti apie ateities monetarinę sistemą. Būtų e, gerai greta reguliavimo ir priežiūros klausimų pažvelgti į palūkanas nes e, matome, kad krizė kinta, viskas prasidėjo nuo blogų e, būsto, pasl pa, e, būsto paslaugų krizės, paskui perėjo į finansų krizę. E, visiškai aišku, kad trūksta valdysenos globaliuoju lygmeniu. Tad e, reikia galvoti plačiau negu kad ES sienos, reikia galvoti apie globalų kontekstą, e, E, didysis dvidešimtukas, kokia čia turėtų būti sąranga jungtinės tautos, kaip galėtų įsitraukti. Taigi, nuėję pirmąjį etapą, dabar galėtume pradėti žvelgti į platesnius klausimus. Per Vanšberės. Ačiū, kad suteikėt man vėl žodį, nes norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta diskusijose. Visų pirma, dėl uh, to pranešimo. Aš, ko nepasakiau, aš visų pirma turėjau padėkoti kolegoms už e, tą rezultatą, kurį sugebėjome užsitikrinti, nes tikrai e, nebuvo taip lengva prognozuoti, kad e, sėkmingai scenarių gyvendinsime. Taigi labai dėkoju už visiems užindėlį, tikrai rezultatas puikus. Aš manau, kad komitete uh, būtent e, ta bendras toks sutarimas, tarpusavio supratimas leido mums pasiekti tokių rezultatų. Dabar, nežinau, šiek tiek mane piktina ir turbūt jūs jaučiate tos mano jausmus diskusijos, pavyzdžiui, treč, trečiadienio strateginės diskusijos visą tai painiojama dabar su G20 e, su Ženevos sprendimais ir taip toliau ir viskas uh, Tikrai nebuvo gera mintis viską sudėti į krūvą ir taip pat ir iš kitų institucijų požiūrio taško. Aš manau, kad per nelik daug dėmesio buvo sutelkta į vidutinės rūkmės laikotarpį ir buvo tikrai praleista proga būtent pagalvoti apie daug ilgal, labiau ilgalaikiškesnę perspektyvą. Aš manau, kad um, pranešimo rengimo antroje dalyje vis tik tai reikėtų daugiau žiūrėti į tolesnę ateitį. Ir Dabar kalbant apie tvarkaraštį, mūsų tvarkaraštį, reikėtų visų pirma išanalizuoti surė e, komisijos tvarkaraštį ir pasižiūrėti, kaip galėtumėm derinti savo darbą su specialaus komiteto darbu, jeigu mandatas būtų pratestas tarkim, jeigu optimistiškai galvotumėm, kad e, e, vis tik tai sugebėtumėm pakankamai pripildyti tą dėželę visko, ką vis tik tai tas rezultatas, kokio mes pasiekime iki šiol, rodo, sutinku su panu Vagel, kad iš tikrųjų Europa turi kažką pasakyti ir parodyti, kad gali kažką pasakyti ir padaryti, kad iš tikrųjų gali finansuoti tą europinį projektą, net ir turint omenyje visus tos suvaržymus ir tas kliūtis, su kuriomis mes dabar susiturėme. Uh, Ir iš tikrųjų dabar reikia atsakymo, tai ar tas projektas bus finansuojamas ar ne. Dėl priežasčių, dėl mm, sąlygojusių veiksnių analizės. Teisingai gal buvo pasakyta, kad tikrai mums buvo sunku vis tik tai susitarti dėl tų dalykų. Buvo iš tikrųjų vieni galvojo, kad e, neigiant e, fina, tos krizės priežastis per nelį galbūt ta, ta rinka pamirštama, kita vertus galbūt pernelyg buvo siejama ta krizė su finansinės rinkos e, funkcionavimu. Aš vis tik tai norėjau, kad pranešime būtų buvę daugiau analizės, galvojant apie tas prieštaras ir ypač socialinius netoligumus. Jeigu mes matome, kad e, komitete vienu ar kitu momentu lyg ir susidarys proga suformuoti konsensusą, galbūt taip tie, galbūt šiek tiek pamiršta ta socialiniai netoligumai, apsirūpinimas maistų, kiti aspektai. Tačiau šiandien, kai aš žiūriu, kas vyksta taryboje ir kas vyksta čia, tikrai man nesusidaro toks įspūdis, kad mes tikrai būtumėm aptarę tuos klausimus. Tačiau pagrindinė mūsų užduotis būtent yra pasiremti tuo, ką mes iki šiol padarėme ir dirbti tolyn. Aš todėl nenorėčiau, kad per nelik daug būtų atgal sugrįžta prie tų diskusijų. O svarbiausia yra tai, kad Europa turi parodyti, kad gali dirbti iš vien, kad nebūtų per daug nacionalinio egoizmo praiškų. Dabar dėl situacijos tolesnės raidos daug kas sakė, taip gerai, kad iš tikrųjų ponai, ar galim pasakyti, kaip čia dabar blogai yra ir, ir su, su didžiuoju dvidešimtuku, pavyzdžiui, ka, kokie bus sprendimai dėl, tarkim, valiutų kurso. Na, bet mes matome, kaip finansinės rinkos veikia. Mes matome, kas maitina tas spekulacijas ir dėl ko atsidaro, susidaro tie netolygumai ir, ir kas iš to gauna naudą. Taip, aišku, taip neprognozuojama, tačiau Tačiau taip, kaip, kaip žinom, jeigu, ne, jeigu ta, tos rankos nematom, tai nereiškia, kad ji neegzistuoja. O sunkiausia, aišku, kai na, kalba apie tas krizės mm, priežastis, aišku, čia yra būtent tos politinės diskusijos, kodėl jos yra sudėtingos. Kai žiūrime į strategiją, pavyzdžiui, 2010 metams, mes galime pasakyti, kad čia strategija 2020 metams galbūt e, nėra tiek tokių plačių žmonių, kaip kad mes būtumėm norėję, tačiau netaip tiek daug į toli pažvelgta. Tačiau pažiūrėkime į Europos vadovų tarybos e, sprendimus. Pažiūrėkime nuo spalio mėnesio, kokios logikos vadovaujam e, laikomasi kaip bus finansuojama ta strategija. Spalį, kas buvo pasakyta? Sankcijos beveik visiems. Tai gerai, tai klausimas tada, o tai kaip mes tada iš, iš, iš, išbrisime šios situacijos, kaip mes finansuosime ateitį, bet neturime atsakymų į tos klausimus. O štai čia yra tos sudėtingos diskusijos, kurios turi vykti tarp mūsų. Uh, Tikrai neišvengsi tų klausimų. Yra e, skolos, yra problemos ir reikia sprendimų. Ir tikrai čia negaliu užsimerkti. Nesu tikra, kad iš tikrųjų bus galima toliau e, dirbti taip, kaip iki šiol. Ir dar vienas dalykas, gal reikėtų sugrįžti dar prie tų dalykų. Manau, kad Danutės Hubner pasiūlymas yra labai geras. Mm, galėtumėm tarp koordinatorių gal pasitarti vėliau. Man atrodo, kad tai yra puikiai mintis, kad kažkiek tos mūsų diskusijos būtų atviresnės, kad būtent daugiau matomumo mūsų veiksmų būtų, ypač turint omenyje, kad su didelė dauguma vis tik tai parlamente mes suderinome tos kompromisus, tos sprendimus, taigi būtų svarbu jos kažkiek paviešinti. Mes pasitarsime, kaip tai padaryti tarp koordinatorių. Iš tikrųjų, daug klausimų, kuriuos mes norėjome aptarti, yra būtent tos temos, kurias mes norėjome aptarti um, iš strateginio požio taško, vertinami ilgalaikę ateitį. Tačiau ekonomikos uh, monetarnių reikalų komitetas taip pat dirba tais klausimais kasdien. Tai reikia turėti irgi omenyje. Tai gal tiek, ką norėjau papildyti mūsų diskusijose. Dėkoju. Man regis šią diskusijos dalį galime dabar baigti paprašysiu pasilikti koordinatorius ir paprašysiu visų kitų išeiti iš posėdžių salės. Geros kelionės jums namo, gero ketvirtadienio vakaro, penkių minučių pertrauką ir prasidės koordinatorių posėdis.